Ja, collega's, mag ik, mag ik wat orde? Ponios ir ponai, noriu paprašyti visų susėsti. Turiu jums gerų žinių, sako pirmininkas. Pone Rivelini, data kuomet balsuosime dėl pranešimo, yra patvirtinta 26 rugsėjo 7 val. vakare, tai bus pirmadienis Strasbūre. Mes užsakėme didelę salę, vertimas bus 20 kalbų ir balsuosime dėl jūsų pranešimo Strasbūre. Rugsėjo 26 dieną, 7 val. vakare, prašau visų, kažkas įsijungia mobilus telefonas. Papa. Tuomet ir turėsime naująjį popiežių, iš tikrųjų. Um, Taip, jūs irgi pastebėjote kylančius baltus dūmus. Penktasis darbo atvarkės punktas. Man iškyla problemų. Aš pirmininkauju posėdžiu ir dabar svarstysime mano pranešimą, kurį aš rengiu dėl viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. Turite balsavimo sąrašus darot? peržiūrėjau pakeitimus, tikiuosi, kad jums primtinos mano rekomendacijos. Mane šiek tiek liū... neramina šešto pakeitimo antroji dalis ir turiu klausimų dėl dvidešimto pakeitimo, kurį pateikė ponas Kosolino. Jis ką tik buvo čia, bet dabar dingo. Bet mes apie tai kalbėjome. Ir jei niekas nieko nenori pasakyti, tuomet galime pradėti balsavimą, ne? Tuomet pradedame balsavimą. Mano pranešimas dėl viešųjų pirkimų. Pirmas sakytimas. Siūlau balsuoti keliant rankas. Ir jei bus aišku, nebalsuosim elektroniškai. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas. Stas Milderitovas ir Balčičio. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir antrai pasrapai trečias pakeitimas, ponios Ivanovas. Kas, čia susijęs su ketvirtu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Penktas ir šeštas pakeitimai. Galima dėl jų balsuoti drauge. Ir balsuojam, balsavome už, norite atskiro balsavimo dėl jų, trečias ir ketvirtas už juos balsavome. Taip, tuomet periname prie penkto ir šeštojo pakeitimų. Jie yra identiški. Tačiau baltuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis - considers iki žodžio corruption. Kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikė. Neaišku, reikia balsuoti elektroniškai, teikiu pakeitimą elektroniniam balsavimui. Ah, Balsavimas baigtas. Taigi, atmestas. Ar, dėl, ar antra dalis automatiškai atmesta taip pat, klausė pirmininkas. Dėl antros dalies tuomet Ragina komisija iki žodžio procedures. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Dabar septintas pakeitimas pono Balčyčio. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atrodo, kad pritarta. Aštuntas pakeitimas, ponis Makovei, kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. E, devintas ir dešimtas pakeitimai. E, ketvirtai pastraipui pono Pakso ir pono Imbrasas pakeitimai. Jie yra tapatus. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pri... Neaišku, reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas baigtas ir pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas pakeitimas, pono Fielnerio. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas pakeitimas. Atmestas, sako pirmininkas. Tai pono Kosolino pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas naujas pen, penkioliktas pakeitimas. Reikia pasitikrinti. Ne, tuomet pasitikrinkime dėl keturioliktojo pakeitimo, kai balsavome. Man pasirodė, kad buvo nemažai e papai dauguma už, balsavimas baigtas ir jis buvo atmestas. Nedidelė dauguma. Bet iš tikrųjų jūs teisingai prašėte patikrinti. Penkioliktas pakeitimas. Ponios Ivanovas. Naujas penktas A paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šešioliktas pakeitimas pono Balšyčio. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Bendras pakeitimas. Septynioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Aštuonioliktas pakeitimas. Bendras pakeitimas. Kas už? prieš. Kas už, dar kartą klausė pirmininkas. Kas prieš? Susilaikė, pritarta. 19 pakeitimas. Atkrenta, nes 18 patvirtintas. Dabar 20 pakeitimas, pono Kosolino ant, dėl antros dalies nebalsuosime, nes trečiajam pakeitimui pritarėm, nes ir dėl antros dalies nebalsuosime. Dabar balsuosime dėl trečios dalies. Kas už trečiąją pakeitimo dalį? Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Reikia pasitikrinti. Dėl trečios pono Kursolino pakeitimo dalies. Balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. Atmesta. 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar teikiu balsavimui e, visą tekstą, gautinis balsavimas, elektroniškai balsavimas prasideda. 23 deelnemers besluiten de stemming. 23 nariai balsavo. 23 balsavo už. Niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū. Ir sveikiname pranešėją, kaip paprastai sakoma. Dabar periname prie šešto punkto. Vėlgi Barto Staso pranešimas dėl e, žaliosios knygos dėl PVM. Yra 20 pakeitimų. Jeigu kas nors nori pasisakyti dėl pakeitimų, tai prašom, ne? Tuomet pradedame balsuoti. Pirmoji dalis, pirmas pakeitimas, pono Palčytis, kas už? Prieš susilaiko. Man atrodo, kad yra dauguma. EPP balsavo prieš, tačiau patikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 12 už, 10 prieš. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas pono Imbroso. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Trečias pakeitimas pakso. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas susilaiko liberalai ir EPP balsavo prieš, neaišku. Patikrinkime dėl trečiojo pakeitimo. Balsuojame. Pana Homer neturi balsavimo kortelės, taigi pridėsime vieną balsą. Ai, jūs radote kortelę. Gerai, taigi 24 balsai, balsavimas baigtas, atmesta. Antra pastraipa, ketvirtasis pakeitimas ir penktas kartu. Ne. Ketvirtas pakeitimas atskirai balsavimą, kas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Penktas pakeitimas imbrasas, kas už. Prieš. Susilaiko atmestas. 3a nauja pastraipa šeštos pakelinės balčytis už prieš patvirtinta. Ketvirta pastraipa devintas pakeitimas. Devintas, vintas ir aštuntas. Juos galime sujungti. Tačiau balsuosime atskirai. Devintas pakeitimas kas už. Prieš Patvirtintas. Septintasis pano pračytis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Aštuntas pono Imbraso pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku, reikia patikrinti. Balsuojame dėl aštunto pakeitimo. Baigiame balsuoti. 16 prieš atmestas. Šeštoji pastraipa. Dešimtas Imbroso pakeitimas kas už. Prieš susilaiko atmestas. Vienuoliktasis pakeitimas. Jį galima derinti su kitais. Balsamas karai 11 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Dvyliktas pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko. Man nelabai aišku, reikia patikrinti. Dvyliktasis pakeitimas, ponė Sender. Dvyliktasis pakeitimas, elektroninis patikrinimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šeštoji pastraipa, 13 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Didžios frakcijos prieš. 14 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko atmestas taip pat atmestas. Aštunta dalis, penkioliktas pakeitimas, ponas Balšytis, kas už, prieš, susilaikti. Vienas iš APP prieš e, patvirtinta. 16 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 17 pakeitimas balčytis kas už? prieš, susilaiko patvirtintas. 18 pakeitimas, Češkova, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 19 pakeitimas, Češkova, kas už, prieš, susilaiko atmestas susilaiko turint galvoje, kad yra daug susilaikiusių, reikia patikrinti elektroniškai, nes neaiškus vaizdas. Taigi 19 pakeitimas. Češkovas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Taigi galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dar kartą patvirtinta vienbalsiai. Taigi, galima perėti prie kito darbo tarkės klausimo ir vėlgi sveikiname pranešėją. Labai ačiū. Taigi toliau Kitas klausimas yra septintas. Tai yra tyrimas, kurį užsakėme ir kurį atliko Blaumeyer and Sons apie tai, ko galima pasimokyti iš Bulgarijos ir Rumunijos pasirinkimo narystėje finansavimo. Na ir mūsų svečias yra ponas Akermanas, kuris parengė pristatymą ir aš teiksiu jam galimybę pristatyti savo kalbą. Um, yes, this study was, uh... Iš tiesų, ši studija buvo rengiama nuo 2010 gruodžio iki šių metų kovo mėnesio ir pati ataskaita pristatyta kovo mėnesį. Mano prezentacija sudaro trys dalis. Visų pirma, pirmoje yra tikslai ir metodai, ji gana trumpa. Kitos dvi dalis e, pristato išvadas ir išmoktas pamokas. Taigi tikslai. Siekiame suvokti, ar Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo proceso patirtis gali būti panaudota kitose šalise ir kokiu mastu, jei taip ta patirtis yra panaudojama dabar besidarančioms valstybėms. Todėl mes sutelkėme dėmesį į išmoktas pamokas ir jų panaudojimą keliose sritise. E, pasirengimų skirtų lėšų panaudojimą Bulgarijoje ir Rumunijoje ir pasirengimų skirtų lėšų indėlį Bulgarijoje ir Rumunijoje, sukuriant sanglaudos ir struktūrinių fondų valdymo struktūras tose šalise. Metodas, kurį taikėme, buvo gana E, paprastas. Tai yra, rinkome, surinkome dokumentus, informaciją apie valstybės prisijungusias prie ES 2007, taip pat buvo atlikta apžvalga internetu, ap, apklausėme šalis kandidatės susitikome su 23 e, suinteresuotų organizacijų atstovas iš Bulgarijos, Rumunijos, Kroatijos ir Islandijos, bei su komisijos tarnybomis susitikome ir atlikome, parengėme du, dviejų konkrečių atvejų analizę, tai yra Kroatijos ir Islandijos. Dabar perinu prie išvadų. Šie grafikai atspindi visas lėšas skirtas e, pasirengimui stojimui Bulgarijai ir Rumunijai 2003 iki 2007. Geltoni stulpeliai kairėje atspindi lėšas skirtas kiekvienais metais, o žali stulpeliai dešinėje e, atspindi lėšas lėšas, kurios buvo iš tikrųjų panaudotos. Taigi Rumunijai buvo skirta 1,9 milijardai eurų per tą laiką, iš jų 97 procentai panaudoti, Bulgarijai buvo skirta pusė milijardo eurų ir iš tos sumos panaudota 86 procentai. Įsisavinimo kreivė kasmet Matote, kad Rumunijoje įsisavinimas vyko gana nuosekliai 2003-2007, o tuo tarpu Bulgarijoje e, tas ta kreivė visiškai kitokia. 2006-aisiais e, įsisavinimas visiškai nusmuko ir tais metais buvo įsisavinanta tik, tik 60 procentai lėšų. Palyginame įsisavinimo e, kreivę. E, tų šalių su šalimis, su, kurios įstojo 2004-aisiais ir palyginome prisijungimo metus ir pasižiūrėjome, kas vyko prieš tai, keturis metus iki prisijungimo. Rumunijos rodikliai yra panašus kaip ir 2004-aisiais prisijungusių valstybių ir prisijungimo metais e, jai pavyko panaudoti daugiau netgi lėšų nei kitoms valstybėms. O kaip matote, Bulgarijos elgesys buvo gana netoligus ir jai pavyko įsisavinti net mažiau nei toms valstybės, kurio, kurios prisijungė 2004-aisiais. Ir kaip ką tik sakiau, ir likus metams iki prisijungimo įsisavinamų lėšų e, lygis smarkiai nukrito. Mes sudarėme struktūrinių veiksnių sąrašą, e, vertindami pasirengimų stojimų lėšų valdymą. Visų pirma, nebuvo iki galo suvoktas suvokti politiniai pasikeitimai viešojoje administracijoje. To neįvertino komisija ir jos tarnybos ir galbūt dėl to atsirado nepagristų lūkesčių e, dėl to, ką galima pasiekti per trumpą laiką. Nepakankamai vertintas pokyčių valdymo procesas. Taip pat labai akcentuotas lėšų e, paskirstimas, o ne jų daromas poveikis. Ir tai pasakytina ne tik apie šalies kandidatės, bet ir apie komisijos tarnybas bei komisijos delegacijas. Galbūt tai ir nestebėtina. Atsižvelgiant į tai, kad visi dirbantis dirbę toje srityje susidūrė su didžiuliu spaudimu e, panaudoti pasirengimus kitas lėšas ir, ir jas E, išleisti. Kai kuriais atvejais teko paskutinę minutę e, tvarkyti lėšų panaudojimą, net neatsižvelgiant į e, lėšų panaudojimui sudarytų sutarčių poveikį ir rezultatus tų projektų. Uh, vertindami komisijos tarnybų darbą, mes pastebėjome, kad komisija nenorėjo e, konstatuoti, kad projektai buvo nesėkmingi. Ir kai kuriais atvejais komisijos, vietoje veikiančių komisijos delegacijų dalyvavimas buvo labai aktyvus ir nes e, pačioms komisijos delegacijoms buvo daromas spaudimas užtikrinti, kad projektai būtų vykdomi sėkmingai. Tai yra tam tikra silpna vieta šioje grandinėje ir E, tai viena iš pamokų, kurios nebuvo išmoktos. Ir čia pereinu prie kito pastebėjimo, kad e, pasigendame tobulėjimo kultūros, siekio to, tobulinti, tobulėti ir mokytis iš savo klaidų, kalbant ir apie šalis kandidatės, ir apie komisijos tarnybas finansavimo, finansų valdyme. Šalise kandidatėse surinkus informaciją paaiškėjo, kad trūksta pasitikėjimo tarp politikų ir valstybės tarnautojų, nes valstybės tarnautojams teko didžia dalimi remtis taisyklėmis, kurios kai kuriais atvejais yra labai komplikuotos. Tai yra taisyklės, kurios valdo pasirinkimui skirtų lėšų panaudojimą. Įvertinus darbą sektoriuose, paaiškėjo, kad vertin, kad tas darbas yra gana silpnas, o kontrolės institucijos, ne žmonės, kurie ten dirbo, bet pačios struktūros e, ir buvo gana silpnos ir dažnai nepakankamos tie, toms užduotims, e, kur, kur, kur, kurių la, susilaukė. Ir kai buvo pradėtos, e, kai buvo paskirtos lėšos pasirengimo stojimui abiejų valstybių sistemos buvo tokios, jos taip skiriasi nuo Europos Sąjungoje egzistuojančių struktūrų, kad buvo didelis spaudimas abiems valstybėms per trumpą laiką gyvendinti didelius pokyčius kad jos galėtų panaudoti pasirengimui skirtas lėšas, laikydamosi ES reikalavimų žmogiškai ištekliai dar vienas svarbus daug įtampos sukėlęs veiksnys e, pasirengimo stojimų lėšų valdyme. Dar vienas svarbus dalykas - maži atlyginimai. Ir e, reikia pasakyti, kad bendrai žmogiškų išteklių valdymo kokybė bendrai buvo prasta. Ir net nebuvo suvokta, kad žmogiškų išteklių valdymas yra svarbus dalykas. Ir ypač Bulgarijoje uh, E, patyrę, kvalifikuoti darbuotojai e, emigravo iš tos šalies nuo 10-mečio pradžios. Dabar pereinu prie pasirengimo stojimų į lėšų indėlio į e, sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų valdymo struktūrų kūrimą. Bendri administraciniai gebėjimai buvo silpni ir jie buvo nepakankami, kad šalis galėtų pasinaudoti, maksimaliai panaudoti joms skirtas lėšas. Koordinavimas buvo problemų sukuriant e, koordinavimo, veiklos koordinavimo tarp atskirų institucijų mechanizmus. Finansų valdymas ir finansų kontrolės struktūros taip pat buvo gana silpnos, ypač E, vertinant komisijos tarnybo ataskaitas, juose dažnai minimi sunkumai ir ypač Bulgarijoje kuomet reikėdavo e, taisyti kažkokius aptiktus pažeidimus. Abiejose valstybėse iškilo problemų e, užtik, kuriant gyvendinant tam tikrus projektus. Taip pat joms buvo sudėtinga kurti struktūras skirtas anglaudos ir struktūrinių e, fondų valdymui. Taip pat e, iškilo problemų ta, kuriant tą regionų klasifikacijos, NATS klasifikacijos sistemą. Ir, kaip jau sakiau, e, sanglaudos ir struktūrinių fondų valdymo struktūrų kūrimas vyko sunkiai, buvo sunku e, pas, paskirti, paskirstyti atsakingus asmenius ir užtikrinti, kad būtų atsiskaitoma už darbą. Taip pat e, trūko stigo partnerystės principo, kad visi, kurie dalyvauja programos vykdyme, būtų visą teisį dalyviai ir atsidėtų jai kaip jau sakiau anksčiau, taip pat vertinimo e, elementas buvo gana silpnas, e, vertinant, kaip buvo panaudotos lėšos. Komisijos ataskaitoje konstatuojama, kad pažanga buvo daroma lietai, kuriant sistemas, kurių pagalba būtų galima kontroliuoti ir vertinti e, sanglaudos lėšų panaudojimą. Ne, nepristatinėsiu detaliai visko, bet Bulgarijos ir Rumunijos atveju mes jas lygname su Lenkija. Ir aptikome tam tikrus veiksnius, tam tikras sritis, e, kuriuose Bulgarija ir Rumunija susidūrė su didesnėmis problemomis. Taip pat Bulgarijos ir Rumunijos atveju aptirė, aptikome ir tokių sričių, kuriuose joms sekėsi geriau nei Lenkijai. Aš jau kalbėjau anksčiau apie teisinės bazės kūrimas sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšoms Pavyzdžiui, kalbant apie kofinansavimo sistemą ir procedūras, abiems valstybėms iškilo mažiau problemų nei Lenkijai. Taip pat buvo ir paskirstant užduotis regioninėms ir nacionalinėms institucijoms. Ir nors mm, stebėsienos ir vertinimo sistemos tose šalise buvo silpnos, tačiau abi šalis susiduria su, uh, jos patyrė mažiau sunkumų nei Lenkija. Tol, toliau statistiniai duomenys apie pasirengimo pasirengimo stojimui skirtų lėšų veiksmingumą ir jų panaudojimą sanglaudos ir struktūrinių fondų valdymo struktūras. Kriterijus, kuriuo čia rėmėmės, yra valdymo ir patvirtintų e, valdymo ir kontrolės sistemų E, skaičius 2009 metų e, lapkričio pradžioje, kaip matote, Bulgarijoje tokių net nebuvo, o Rumunijoje buvo apie 70 procentų struktūrinių fondų išmokų dydis 2009 gale. Kitas kriterijus, kuriuo pasinaudojame Bulgarijos atveju, matote 9 procentai tas lygis, Rumunijoje 10 procentų. Bet kaip jau sakiau, tai nėra žemiausių išmokų rodikliai. Pavyzdžiui, Niderlanduose tas dydis buvo tik 7 procentai. Iki 2010 pabaigos situacija šiek tiek pasikeitė. Bulgarija pasiekė 15 procentų e, kiekį, o Bulgarijoje šiek tiek mažesnis progresas 13 procentų. Tačiau taip pat reikia pastebėti, kad vertinant visas kitas šalis, Mm, gal išmokų dydis e, tikrai ženkliai išaugo. Taip pat mes pastebėjome, kad kai kuriuose srityse šalims sekėsi neblogai, nežiūrint e, kai, sunkumų ir trūkumų. Projektų kūrimas kaip vystimos instrumento iš esmės buvo sėkmingas E, kalbant apie tai, kokioje patėtyje šalis buvo, kai prasidėjo finansavimas. Nors iškilo sunkumų e, dirbant su kai kuriai, su kuriamis organizacijomis, suinteresuotais veikėjais, aš jau minėjau partnerystės principo stygių. Vis dėlto tų dalyvavusių institucijų e, koky, darbo kokybė tikrai išaugo, vykdant, vykdant projektus. Ir nors buvo problemų su finansų, val, su, su finansų kontrolės ir vertinimo sistemomis, situacija taip pat pasikeitė gerą pusę ženkliai. Taip pat mes e, nus, ypač atkreipėme dėmesį į skaidrumo augimą ir vie, vietos ir, bei, bei centrinės valdžios. E, progresą užtikrinant atsiskaitimą, skaitingumą. Vėlgi grįžtant prie struktūrinių ir sanglaudos fondų panaudojimo struktūrų kūrimo. Komisijos ataskaitoje beveik nėra informacijos apie tai, kaip e, čia pasitarnavo pasirengimui skirta parama ar, ar buvo pasinaudota tomis lėšomis kuriant tas struktūras? Aš jau sakiau, kad bendrai lūkesčiai, ko, ko, ko galima pasiekti pasirengimui su tomis programomis, buvo nutolę nuo realybės. Ir pasirengimo stojimui laikotarpiu pažanga buvo tikrai nevienoda ir per tą laiką buvo iškelta per daug tikslų, reikėjo per nelik daug, per nelik daug nuveikti, o pati parama skirta mm, pasirengti stojimui nebuvo priderinta prie sanglaudos ir struktūrinių fondų sistemos. Tai yra ne, lėš, lėšos buvo skirtos plėtoti tų institucijų gebėjimus, kurios paskui nedalyvavo struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų valdyme. Arba buvo plėtojami tokie gebėjimai, kurie nebūtinai paskui buvo reikalingi tų lėšų valdyme. Ir komisijos tarnybo ataskaitose pažymima, kad ir Bulgarija, ir Rumunija vis dar ne, didžia dalimi laukia daug techninės pagalbos iš komisijos tarnybų ir po įstojimo. Ir buvo pažymėta, kad kitos valstybės narės e, eina priekin ir pačios stengiasi savarankiškai interpretuoti taisyklės. O Bulgarijos ir Rumunijos atveju jos vis dar tikėjosi labai daug iš komisijos tarnybų, kad komisija padarys didelį darbo dalį. Um, so overall, main... Taigi apskritai pagrindinės pamokos ir rekomendacijos būtų tokios, kad uh, pasirinkimo narystai priemonė būtų geriau sudarinta su parama prieš stojimą ateityje valdant struktūrinius ir sanglaudos fondus, nes sistema dabar yra visiškai kitokia, institucijos ar struktūros, kurios valdo pasirinkimo naistai finansavimą, yra tos pačios struktūros, kurios ateityje valdys struktūrinius fondus. Ir tai yra galimybė labai praktiškai įsitikinti, įsitikinti kokiu mastu tos institucijos e, sukuria pakankamus e, pajėgumus, kurių reikės valdyti struktūrinius fondus. Ir toliau sako tai, kad e, pajėgumai e, valdyti fondus turėtų būti vertinami griežčiau. Apraeitie buvo tendencija vertinimo pagrysti esamą sistemą, kad tuo, kad egzistuoja sistema. Tai yra tiesiog e, darbas su dokumentais. Dabar daugiau žvelgiama turėtų būti į praktinius rodiklius. Mes siūlome griežčiau taikyti įvairias sąlygas, kad ateityje būtų sustiprintas struktūrinių fondų valdymas e, šalise kandidatėse. E, buvo manoma, kad anksčiau tos sąlygos nebuvo pakankamai griežtai vykdomos ar reikalavimų vykdymo iš komisijos tarnybų pusės ir dėl to tai galėjo būti veiksnys dėl to, kad nepakankamai buvo plėtojami pajėgumai, kurie yra būtini. Dar vienas dalykas, e, kurį mums kurį sužinojome iš komisijos tarnybų, buvo tai, kad pasirinkimo narystėje laikotarpiu būtina įdėkti kandidatės šalise kultūrą, kuomet plėtinė visuomenė galėtų reikalauti atskaitomybės iš vyriausybės. Todėl mes siūlome, kad e, vertinimo ataskaitų skelbimas, e, ataskaitų, kurias užsako komisijos tarnybos, sustiprintų skaidrumą ir atskaitomybę. Buvo parengta daug ataskaitų apie Bulgariją ir Rumuniją ir, aišku, apie šalis, kurios įstojo 2004 metais. Dauguma tų ataskaitų nėra e, viešai prieinamos, niekada nebuvo viešai prieinamos. Mes manome, kad tai būtų jau naudinga priemonė visuomeniai šalise kandidatėse ir ES reikalauti atskaitinybės iš atitinkamų šalių. Taip pat e, manome, kad e, remiantis informaciją gautą iš įvairių suinteresuotų pusių, komisijos atskaitomybės reikalavimai turėtų siekti balansų tarp kokybės ir kiekybės. Atrodo, kad e, tos silpnosios vietos, jeigu nustatytos atskait, atskaitomybės sistemoje, reakcija būdavo tokia, kad buvo teikiami dar sudėtingesni atskaitomybės reikalavimai, kurie neišsprendė pagrindinės problemos tiesiog e, padidino administracinę naštą toms institucijoms, kurios ir taip jau sunkiai e, galėjo susidaroti su gana sudėtingais administraciniais reikalavimais. Tam, kad e, būtų išlaikyti kvalifikuoti darbuotojai valdyti ES lėšas, praktikoje jiems buvo mokamos didesnės algos Tačiau mums atrodo, kad tai nėra iš tikrųjų tinkamas sprendimas. Tai iš tikrųjų tiesiog rodo administracinių reformų nesėkmės. Jei nenormaliai didelės, dideli atlyginimai turi būti mokė, mokami e, mažai pareigūnų grupiai valdyti ES lėšas. Galbūt, trumpalaikis, galbūt tai yra trumpalaikis sprendimas, bet ne ilgalaikis. Atrodo, kad nuomonė čia išsiskiria net ir pačioje komisijoje. Kai kas mano, kad tai yra, yra geriausias sprendimas, o kiti mano e, gana tvirtai, kad taip nėra. Aš jau minėjau tai, kad e, buvo nepakankamai pas, pasitikėjimo tarp politikų ir valstybės tarnautojų ir dėl to atsidūrė, atsirado komplikuotų uh, procedūrų. Mes rekomenduojame, kad e, nacionalinės institucijos per daug neinterpretuotų ES reikalavimų ir neįvestų ypatingai sudėtingų taisyklių ir procedūrų, kurios iš tikrųjų viršyje tai, kas buvo numatyta tinkamame reglamente. Tai tiesiog užgneužia programos įgyvendinimą ir ne visada uh, duoda geriausią sprendimą. Na ir pagaliau mes siūlome įkurti dedikuotą sistemą, kad būtų galima registruoti e, patirtį ir dalytis tą patirtimį. Dabar atrodo tai daroma tiesiog prišokamai, bet e, patirties juk iš tikrųjų yra labai daug tose šalise, kurios e, įstojo ketvirtais metais ir septintaisiais metais. Ir turbūt ta patirtimi nėra pasinaudojama tokiu mastu, kokiu būtų galima pasinaudoti. Taigi tiek e, mano prezentacijos. Ačiū už šios paaiškinimus. Ačiū ir už rekomendacijas parengtas. Ar bus norinčių užduoti klausimų? Kolegija Ivanova, dar kas nors? Kolegija Ivanova. E, Ačiū pirmininkė, labai dėkoju tyrimo autoriams, taip pat dėkoju mūsų patarėjams iš sekretariato, padėjusiems parengti tyrimo sąlygas e, ir padėsim apibrėžti, į ką atkreipti dėmesį. Vienas svarbiausių užduočių buvo užtikrinti, kad visos valstybės narės ir Europos institucijos pasimokytų iš praeities problemų, pasiremtų stiprosiamis pusėmis ir neleistų kitiems po to e, pakliūti į tas problemas. Skaitydami tyrimą suprantame, kad daug padaryta siekiant išvengti tų silpnųjų vietų, nes jų yra tikrai labai daug. Ir dabartinės šalis kandidatės kai kuriuose sritise pasiekė geresnių rezultatų. Aš manau, kad tai tam tikrų mastų yra susiję su žiniomis įgytomis e, pasirinkimo narystėje finansavimo laikotarpiu. Labai dažnai dokumentuose ir ataskaitose Mes raginame valstybės narės ir komisiją dalytis geriausią patirtimi, vengti blogų pavyzdžių. Ir būtent čia aš matau šio tyrimo pridėtinę vertę, kad įsivaizduotume, kur problemas išlieka valdant ES lėšas, kur e, reikalai pagerėjo, kur mes dirbame sėkmingai ir kur reikia dėti daugiau pastangų, kad pasiektume geresnių rezultatų, panaudodami finansavimą. Trumpai norėčiau nurodyti tris, šešias rytis, kurios jau buvo minėtos, kurios man taip pat atrodo labai svarbios. Pirmoji problema tai yra administraciniai pajėgumai. Administracinių pajėgumų plėtojimas reikalauja ilgalaikių politinių įsipareigojimų iš kandidačių ir yra labai svarbu komisijai į tuos įsipareigojimus ar jų trūkumą atsižvelgti, svarstant pasirinkimo narystai paramos teikimą, jo tempą. Tyrimas rodo, kad apskritai nepakankamai buvo mokamasi e, lėšų valdyme, kiek tai susijęs su viešos administracijos plėtojimu ir toks, e, tokie tinkami administraciniai pajėgumai svarbus ne tik e, valdant pasirinkimo narystę lėšas, bet pasiremiant tokią savitobulinimos kultūrą, pasirengiama būtų kandidatėms šalims dirbti ir po įstojimo. Dar vienas svarbus klausimas yra stebėsena. Administracinio stebėsena yra iš ankstinė sąlyga griežčiau vertinant darbą, laikantis terminų ir taisyklių, tačiau pastebėta, kad e, Rumunijoje ir Bulgarijoje to trūko, buvo teikiama per mažai informacijos apie pasiekimus. Daugeliu atveju sektoriaus stebėsnos komitetai nebuvo tinkama valdymo priemonė. Iš esmės tai buvo varto, laikoma formalumu, o ne valdymo priemonė. Todėl aš pritariu tyrimo autorių išvadai, kad vietoj to, kad nustat, nustatytume papildomus reikalavimus Logiškiau būtų užtikrinti veiksmingą stebėjimo sistemos efektyvumą iš pat pradžių. Tai pagerintų e, valdymą ir lėšų gyvendinimą. Kitas svarbus aspektas buvo žmogiškųjų išteklių apribojimai. Didelis, e, didelė žmo, e, darbuotojų apyvarta buvo viena iš priežasčių dėl problemų abiejose šalise. Galima minėti įvairias priežastis, žinoma, maži atlyginimai palyginti su privačiu sektoriumi, kvalifikuotų darbuotojų emigracija. Tai buvo um, problemos. Ir tokia darbuotojų apyvarta neleido kandidatėms plė, um, aktyviau plėtoti pajėgumus programų įgyvendinimui, stebėjimui ir finansiniam valdymui ir kontroliuoti struktūrinis ir sanglaudos fondos. Taip pat verta paminėti sėkmingas istorijas. Jų yra nedaug, bet jų yra. Ir paminėjus blogus pavyzdžius labai e, gerai, galbūt būtų galima, jeigu būtų galima paminėti sėkmingus pavyzdžius. Abie tiek Rumunijoje ir Bulgarijoje sėkmės, sėkmingas dalykas buvo programų įdėgymas sistemingai skatinant vystimas ir reformas. Ir tai padino pajėgumus struktūrinio planavimo, projektų valdyme ir kitose srityse. Pamokos, ko galima pasimokyti. 2006 metų pasirinkimo narystė priemonės panaudojimas yra svarbiausia strateginė pamoka šios, ši priemonė dabar yra labiau sudarinta su struktūrinės ir e, sanglaudos fondais. Prieš įvedant šią priemonę pasirinkimo narystė finansavimas iš tikrųjų netitiko struktūrinių ir e, sanglaudos fondų struktūros. Dar vienas įdomus aspektas, kurį paminėjote, tai yra reikalavimų per didelė našta Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, kad atskaitomybės reikalavimai turėtų būti subalansuoti kokybės ir kiekybės prasme. Kartais yra tendencija komisijai lopyti skilės, reikalaujant papildomų dokumentų, kurie tiesiog padidina administracinę naštą, bet nebūtinai išsprendžia problemas. Ir mes jau seniai raginame viską supaprastinti, todėl svarbu pastebėti, kad kartais netgi komisijos reikalavimai galėtų sukelti problemų ir per didelę naštą užkrauti kai kuriams kandidatėms ar valstybėms narėms. Ir baigdama, norėčiau pasakyti, kad, na, galbūt tai nėra kritika, bet galbūt šią mintį galima būtų išplėtoti. Tai yra atlikti palyginamą analizę tarp dviejų šalių ir kitų šalių per jų pasirengimo narystėje procesą. Manau, kad tokia analizė būtų stipresnė, jeigu turėtume detalesnę palyginamą analizę. Yra viena, vienas palyginimas 33 puslapyje, e, kur lyginame Bulgariją ir Rumuniją su Lenkija. Tačiau tai nėra pakankamai detaliai pateikta. Neaišku, iš kur toks rezultatas, kaip parengti kriterijai toms sritims, kurios buvo atrinktos, kur dvi šalis pasiekė blogesnių rezultatų ir vienas palyginimas, kur jų rezultatas buvo geresnis negu Lenkijoje. Man atrodo, tokia palyginamoji analizė būtų pagerinusi bendrus tyrimo rezultatus. Ir paskutinis dalykas dėl Kroatijos ir Islandijos, e, kurios taip pat tikriausiai bus lyginamos man. Tai tikrai netrodė palyginimas, o labiau pusės puslapio analizė situacijos Islandijoje ir atskirai Kroatijoje. Bet iš tikrųjų e, jo situacija nepalyginama su šalimis, kurio objektas buvo, kurio kurios buvo tyrimo objektu, bet apskritai noriu padėkoti Jums už darbą ir e, pasveikinti sėkmingai jį atlikus. Ačiū, ponė Ivanova. Dar du nori e, atstovai pasisakyti, ponas Balčytis, ponė Greslė ir pado komisija. Ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomi ir, manau, savalaikė informacija, kalbant apie patirtį, kuri yra sukaupta šiandieną ES. Mano kolegija Ivanova nu, praktiškai viską pasakė apie tas gerasis ir blogasis pusės, kurios buvo čia per keletą metų, e, kurias patyrė per keletą metų daugelį valstybės narių. Prieš Bulgariją ir Rumuniją taip pat buvo visa eilė naujų ES valstybių, kurios taip pat e, tais pačiais sunkumais, apie kuriuos e, šiandieną čia buvo pateikta šitose skaidrėse. Ir aš kalbėjau e, jau prieš keletą mėnesių arba ko gero gal prieš metus ir aš visą tą sakysiu, kad e, dabartinę ir praeitą situaciją vis dėlto reikia jau daryti išvadas. Ir jūs teisingai paminėjote, pranešėjas, kad e, savo laiku buvo per daug galbūt numatyta tikslų, kurios turi būti įgyvendintos visiškai e, palyginus su nedidelė piniginė lėšų suma Ir aš puikiai prisimenu, kaip pats pagrindinis uždavinys kiekvieno ministro kabineto nario buvo kuo didesnis piniginių lėšų e, pasimimas iš ES skirtų pinigų ir tai buvo kaip pagrindinis jo darbo įvertinimas kažkuriame laikotarpyje. Ir visiškai nesigilinant arba nesuprantant, kaip tos lėšos pagal kokius reikalavimus turės būti įsisavintos. Ir iš tikrųjų yra keletas tokių pagrindinių problemų į kurias mes irgi ateityje turėtumėm kreipti dėmesį, tai yra žmogiškiai ištikliai. Tie žmonės, kurie kūrė sistemas ir kurie priežiūrė ES piniginių lėšų įsisavinimą, turi būti labai aukštos kvalifikacijos, mokėti užsienio kalbas, e, suprasti finansinius e, labai sudėtingus reglamentus ir daugelį kitų dalykų. Ir jie yra noriai e, perperkami įvairių komercinių bankų arba privačių kompanijų Ir šita sistema ir šita problema egzistuos, kol mes iš tikrųjų nepadarysime tam tikrų pakeitimų. Buvo paminėta tam tikras nesusikalbėjimas tarp Europos komisijos atsakingų pareigūnų ir valstybės narių. Tai yra didžiulė problema ir ateityje iš tikrųjų mes turėtumėm ją įspręsti. Manau, kad yra nepakankama atsakomybė Europos komisijos atsakingų pareigūnų, kurie atsakingi yra už ES ne lėšų įsisavinimą, bet tam tikrų sistemų patvirtinimą ir jie visiškai neturi jokios suinteresuotumo, kad ta sistema keistusi. Paprasčiausiai, kadangi yra valstybių narių uždėta atsakomybė tas lėšas įsisavinti, tiesiog yra e, labai didžiulis ir aš mano supratimu didžiuliai trūkumai tų lėšų įsisavinimo tempuose. Todėl tikrai prituriu paskutinė skaidrė, kurioje yra numatyta dalintis patirtimi, Manau, kad kai kurios ES valstybės jau dabar e, esančios jau keletą metų, septynis metus ES, turiu omenyje pirmąją įsijungimo bangą, šitos valstybėse tikrai yra sukaupta nemaža patirtis, kurią būtų galima ateityje pateikti, kaip sukuriant e, galbūt naują, efektyvesnę, netokią sudėtingą biurokratiškai ir netokią sudėtingą politiškai. Natūralu, kad politikam nėra lengva e, kurti naujas sistemas ir už jas būti atsakingiam. Todėl, kad jie keičiasi, vyksta rinkimai, ateina kiti, visiškai nesuprantantis, kokie yra tie ES reikalavimai. Ir aš esu įsitikinęs, kad ateityje ES institucijos turėtų imtis žymiai aktyvesnio ir didesnio vaidmens atsakomybės prasme. Ir aš manau, kad iš esmės šitas procesas palengvėtų daugeliui ir pačiai Europos komisijai, ir pačiom ES valstybėm. Ačiū. Dankjewel, mevrouw Gressel. Ačiū dabar, pane Greslė. Dėkuoju. Man taip pat labai įdomus pasirodė šis tyrimas, tad noriu padėkoti tyrimo autoriams. Tikrai geras jis yra ir manau, kad turėtumėm labiau mokytis iš to, iš tos surimtos patirties. Ir aš pati Mm, dar daug ko matyt galiu išmokti. Tiesa, nepakankamai dėmiai gal sekiau visą pranešimą ir dabar turiu klausimą dėl 31 puslapio. Čia matau keletą spalvų ir man įdomu, kokia jų reikšmė. Tad toks ir yra tas pirmas klausimas. Dar PL santrumpa vienur yra lik skirta Lenkijai, o paskui jau ta pati Lenkija yra trumpinama santrumpa PO um, santrumpų sąraše. Čia reiktų gal tiesiog nuseklumo. Ir dar dėl tam tikrų valstybių narių yra itin vargingai gyvenančių. Ir kaip ir kaip veikia mūsų su, sukurti mechanizmai siekiant joms padėti. Man, man įdomu sužinoti, kokia konkrečiai nauda tų paramos mechanizmų. Neretai tai būna, kad yra baiminamasi europinių biurokratų, europinės e, administravimo sistemos bijoma padaryti ką nors ne taip, bet tada, aišku, stoja ir pats darbas, nes iš tos baimės, tiesiog iš tos atsakomybės nieko ir nepadaroma realiai. Tai, ką jūs konstatavote dėl Bulgarijos ir Rumunijos, jeigu tai yra tiesa visais atvejais, tai manau tikrai problemos yra nemažos. Ir dabar dėl tos susistemintos patirties, kurią čia apibendrinote, ką siūlote, kad galėtume labiau ją atsižvelgti, tą patirtimi pasinaudoti, nes manau, kad tai yra svarbu būsimiems darbams. Um, well, yes, I'm not, uh, entirely... Nesu tikras, aš iki, kad iki galo supratau viską. Atrodo, uždėti keli klausimai dėl spalvų ir tų mm, schemų. Mes pabandėme 30-ame puslapyje paaiškinti, ką, ką tai reiškia. Ir ten yra paaiškinta, kaip mes sudarėme tos uh, stulpelius, kaip rašėme, pilka žymi, kad jokių kliūčių, jokių suvaržymų nekonstatuota komisijos ataskaitose, jo galutinis stulpelis ECA yra Europos audito rūmai. Geltona spalva reiškia, kad kažkokie suvaržymai buvo paminėti e, poroje ataskaitų. Oranžinė spalva e, reiškia, kad net trijose ar keturiose metinėse ataskaitose buvo konstatuota, kad buvo suvaržymų. Atleiskit, kad aš jūs pertraukiu, ponia Kermanai, ir puiku, kad iškart atsakote į klausimus poniai, poniai Greslė, bet komisija dar taip pat turi pateikti savo pastabų ir taip pat plėtros generalinio direktorato, žemės ūkio generalinio direktorato atstovus turime. Tai pirmiau norėčiau jiems suteikti žodį, o paskui jau galėsite visiems atsakyti, į visus sureaguoti. Taigi, kas dabar kalbės, pasiskirskite. Ačiū pirmininkė, aš esu iš regionų politikos E, direktorato, draugės užimtumo direktoratu mes rūpiname struktūriniais sanglaudos fondais Rumunijoje ir Bulgarijoje ir mes taip pat atsakome už pasirengimo stojimui priemonę. Bendrai vertinant, mes didžia dalimi pritarėme išvadoms ir rekomendacijoms pateiktoms šioje ataskaitoje, taip pat ir kritikai išsakytai e, komisijos tarnybų atžvilgių, mes, prival, mes mums tenka ją priimti. Norėčiau pasakyti, kad ataskaitoje su, išanalizuoti tik du ar trys instrumentai. Tai yra FARE programa, buvo dar dvi priemonės, tai yra ISPA fondai, tai instrumentas, kuris buvo skirtas pa, pasirenkti sanglaudos fondų panaudojimui ir SAPART programa kuri buvo skirta regionų vystimosi sričiai. Taigi, ta prasme būtų šiek tiek ribota analizė išnagrinėti tik tai vieną priemonę, kad tarpu kiti du, e, kit, kitos dvi priemonės buvo konkrečiai skirtos tų pasirengimui, tų fondų lėšų panaudojimui. Pirmininkė, noriu pasakyti, kad mes pasimokėme iš neigiamos praeities patirties ir pasirengimo stojimui. Priemonė dabar, ta, kuri vadinasi IPA, apima penkias sudėtinės dalis Iš jų trečias ir, trečia ir ketvirta, tre, trečia ketvirta ir penkta sudėdamosios dalis yra skirtos konkrečiai pasirenkti fi, e, finansinių priemonių panaudojimui po įstojimo. E, Taikomos tos pačios taisyklės, naudojamos tokios pačios struktūros, kad šalis įsivaizduotų, kas konkrečiai vyks joms įstojus Europos Sąjungą. Noriu pasakyti, dar noriu akcentuoti dar keletą dalykų, pirmininkė visose šiuose projektuose pasirengimo stojimui. Mes siekiame padėti šaliems, šalims kandidatėms, e, leisdamos joms mokytis praktiškai, matant pavyzdžius. Tai yra, mes joms leidome bandyti įgyvendinti projektus, net jei kartais tie projektai nebuvo idealūs, ne iki galo įgyvendinti, bet kad jos pačios imtis juos įgyvendinti ir praktiškai patirtų, ko joms reikia tikėtis po įstojimo. Pirmininkė, dar porą daly, dalykų dėl Rumunijos ir Bulgarijos, nes mes dabar atsakome už didelę sumą lėšų skirtų Rumunijai ir Bulgarijai valdymą. Visų pirma, tos valstybės sulaukė di, di, didžiulių sumų iš ES. Tai, yra, tai buvo didžiulės sumos, šešis, septynis kartus didesnės nei pasirengimo stojimui metu. Ir kalbant apie administracinius gebėjimus, jeigu jums tenka na, valdyti vieno dydžio vienetas fondą, tai už kurio laiko teks e, valdyti šešiais, septyniais, e, kartais didesnį fondą. Viena iš Bulgarija susiduria su didžiulėmis administracinėmis problemomis ir todėl dabar panaudojimo lėšų lygis yra labai nedidelis. Dar vienas dalykas. Tos dvi valstybės plėtros metu, įstojimo metu privalėjo perkelti visus ES teisės aktus, kurios privalėjo nuo savo prisijungimo dienos taikyti visose sritise tas taisyklės e, - rinkos, valstybės, e, skola, aplinkosauga. Joms teko perkelti šimtus direktyvų į savo, direktyvų į savo teisę, ne tik valstybės mastu, bet ir regionų, savivaldybių, merijų mastu. Ir tai yra tikrai svarb, sunkus, didelis iššūkis visoms valstybėms narėms, bet kuomet administraciniai gebėjimai darbė to yra labai maži, kartais situacija yra tikrai dramatiška. Dar vienas dalykas, kuris, e, būdingas, kuris apibūdina tas valstybės, vis dar išlieka valdysenos problemų. Taip pat e, geros valdysenos problemų. E, kalbant centrinės valdžios mastu, tie gebėjimai jau yra, tačiau savivaldybėse dar ne, nes būtent savivaldybės turi gyvendinti į savo projektus, pavyzdžiui, projektus skirtus mokykloms, e, kelių tesimui, e, van, valymo įrenginių statybą. Už tai atsakingos savivaldybės. Taigi, tokie yra nemaži iššūkiai, su kuriais susiduria tos valstybės. Ir uh, būtent to, dabar, ir net dabar praėjus nemažai metų nuo įstojimo, išlieka nemažai problemų. Dar keli dalykai ataskaitoje, dėl kurių mūsų nuomonė yra šiek tiek kitokia. E, geriausi kriterijai, kurie turėtų būti siejami su administraciniais gebėjimais. Naujoje priemonėje, kuri vadinasi IPA, kaip numatyta teisi, teisi, te, įstatymų leidybos institucija. E, taip pat dalyvavo, dalyvauja taikinant taisyklę N plus 3. Ir tai reiškia, kad projektas vykdomas 3 metus ta taisyklė visiškai susijęta su administraciniais gebėjimais. Jei neturite administracinių gebėjimų, jūs prarandite pasitikėjimą. Taigi tai yra labai svarbi sąlyga ir kokybę užtikrinantis kriterijus ir dabartinės šiandienos šalies kandidatės e, dėl to kartais ir nukenčia. Kitas dalykas, kita sąlyga, kurią e, e, taikome, tai finansinio koregavimo mechanizmas. Jeigu konstatuojame, kad, kad pažydinėjimos taisyklės, kad e, nesilaikome es teisės aktų, mes tiesiog pareiškėme, kad labai apgalėstavome, kadangi jūs nesilaikote taisyklių, jūs negausite finansų tam ar tam projektui e, ataskaitos autoriai teisingai kritikuoja tai, kad komisijos tarnybos visada prašo daugiau informacijos, ypač jeigu kas nors nesiseka, neina į priekį. Aš turiu su tuo sutikti. Ir aš pats esu vienas iš tų, kurie skatina tokį elgesį. Tačiau, ponė pirmininkė, jeigu neįvykdyta projekto gyventinamumo studija, nėra, jeigu nėra apl poveikio aplinkai vertinimas atliktas. Tai ko tada norėti? Mes prašome, kad visa tai būtų sutvarkyta. Todėl reikia suvokti, kad kartais mes prašome papildomos informacijos, ypač tais atvejais, jeigu projektas nebuvo tinkamai parengtas ir neiš, ne, neišpildyti kai kurie reikalavimai. Dar vienas dalykas - žmogiškiai ištekliai. Tai yra žmogiškasis kapitalas autorius kalba apie tai, kad didesni atlyginimai nėra sprendimas. Tačiau, ponė pirmininkė, jei, jeigu pasirengimo stojimui metu jūs išmoks, jūs sukaupėte kažkokią informaciją ir paskui po įsijung, prie, po įstojimo matote, kad tie žmonės, su kuriais dirbote, visi dingė, nėra nei vieno. Ką daryti? Iš naujo renkti žmonės ir vėl viską pradėti iš naujo. Ir iš tikrųjų mes raginome, skatinome valstybės narės ir šalis kandidatės kelti atlyginimus, pasiūlyti patrauklius atlyginimus tiems, kurie rūpinasi fondo lėšomis kad, kad jie rūpintųsi projekto įgyvendinimu iki pat galo už, ir užtikrintų tam tikrą kokybę. Ir būtent dėl šių klausimų aš nebūtinai pritariu ataskaitos autorių nuomoniai. Pirmininkė, nežinau, ar jūs sutiksite, kad mano kolegė iš plėtros direktorato taip pat pasisakytų, nes ji aptikė pristatys, aptars tech, labiau techninius FARE programos aspektus. Eh, Mielai, iš karto suteikiu kolegai žodį. E, yes, from... Ačiū. Aš esu iš plėtros eh, generalinio direktorato. Mes džiaugiamės, kad pasirodė tokia studija, nes visada svarbu suvokti, kokias pamokas išmokai. Bet mes pagidavome daugiau galimybių pasisakyti, pasikalbėti, aptarti kai kurios aspektus rengiančią eh, studiją pavyzdžiui, vertinimo ataskaitas. Ir taip pat mes norėjome daugiau galimybių aptarti šią studiją. Nežiūrinti, tai mes vis dėlto manome, kad yra įdomi studija, džiaugiamės jos pasirodymu. Norėčiau aptarti konkretų administracinių gebėjimų, šalių naudos gavėjų administracinių gebėjimų klausimą. Mes visiškai pritarėme išsakytai nuomoniai. ISPA IPA, sukrat IPA instrumentą mes būtent tą patirtimi ir ypač rėmėmės, nes IPA instrumentas jau yra kitoks. Ir mes e, rengdami programas šiuo atveju mes siekiame tą patirtį panaudoti kalbant apie vertinimo ataskaitas, mes rengiame įvairiausias vertinimo ataskaitas, mes stengiamės e, pasimokyti iš sukauptos patirties, dirbdami su šalimis naudom, pagalbos gavėjomis ir tai traukta į programinius dokumentus. Plėtros direktorato rengiamuose visuose dokum, programiniuose dokumentuose yra skyrius skirtas patirčiai, kuri sukaupta. norėčiau užbaigdamas pasisakymą pasakyti štai ką. Mes esame parengę studiją skirtą valstybės tarnautojų elementui. Iš tikrųjų, tai labai sudėtingas klausimas. Buvo kalbėta apie atlyginimų klausimą. Kitas dalykas yra karjera, kurią žmonės daro valstybės tarnyboje ir mes tą klausimą aktyviai svarstome su, su šalių vyriausybėmis. Plėtros generalinis direktoratas tą klausimą visada kelia. Tai tiek mūsų vardu, ačiū. Ačiū, ar dar kas nors iš komisijos norės pasisakyti, ne? Niekas nebekalbės iš komisijos, tada ponė Greslė ir užbaigsime šį klausimą. Ačiū, man labai patiko, ką sakė kolega iš Regi generalinio direktorato Iš tiesų, reikia suprasti, ką reiškia tapti ES nare, bet e, aš šiek tiek labiau esu pasigilinusi į tą klausimą ir su ES teisė taip pat esame susipažinę, žinome, kad Rumunija ir Bulgarija turėjo netgi daugiau laiko įgyvendinti viską negu kitos valstybės narės, kurios sustojo 2004 metais. Ir man ir rūpi būtent tas klausimas, kodėl susidurėm čia su daug didesnėm problemom ir kas buvo daroma, kad jos būtų sprendžiamos. Ir protokolui noriu pasakyti, kad, atsak... kad visiškai nebejoju komisijos um, pareigūnų, komisijos darbuotojų kompetenciją ir pasirežimu dirbti, ne. Bet mums tiesiog įdomu žinoti, ką dabar daryti toliau ir kaip yra su mechanizmu, su jo taikymu su patikros mechanizmu, kaip komisija tai vertina. Ir tada ir kyla klausimas, ar to mechanizmo reikės ir um, įsijungiant į ES kitoms valstybėms narėms. Uh, Ačiū. Ar komisija galėtų dar greitai sureaguoti į šį klausimą? Tada steiksiu Jums žodį, bet gal prieš tai žodis ponui Akermanui. I'll, I'll brief, because... Nu, pasistengsiu kalbėti trumpai, nes po kelių minučių turiu išeiti. E, pakalbėsiu apie keletą dalykų. Dėl patikros mechanizmo. Man atrodo, kad mūsų aiškiai buvo prašyta apie jį nekalbėti mūsų ataskaitoje, todėl apie tai ir nekalbame tenai. kai regio generalinio direktorato pastabų dėl e, ataskaitos apimties, kuri, kaip teisingai sakote, kalbėjo apie farę, apie farę nekalbėjo. Tačiau komisijos indėlis, e, kalbant apie ISPA ir uh, SAPARD, tai yra tam tikrų problemų, tačiau buvo būtina mūsų dėmesį daugiausia skirti specifinėms rytims, kad būtų galima giliau jas panalizuoti. Taigi mes kai kuriuose sritise analizavome viską giliau, vietoj to, kad kalbėtume apie viską plačiai, tačiau paviršutiniškai. Kai dėl mokymosi dirbant, tai kai kurie, kai kurios interesuotos šalis, komisijos darbuotojai sakė, kad iš tiesų aktyvus e, komisijos darbuotojų dalyvavimas projektų valdyme nebūtinai formaliai reiškia, kad tos dvi šalis kandidatės neturėjo galimybės mokytis dirbdamos tokiu mastu, kiek galbūt jos galėjo, e, buvo galima tikėtis. Todėl e, kai kuriems projektams galbūt buvo galima leisti žlugti. Na, gal ir buvo tam tikrų nevykusių e, projektų ar nepasiekusių brandos projektų. Kai dėl administracinių pajėgumų, tai manau, kad mes tai atspindėjome savo pranešime. Aišku, nebuvo įmanoma prezentacijoje apie viską pakalbėti. Kai dėl prašymų pateikti per daug informacijos, tai, tai čia bendras komentaras buvo, ypač kai kalbama apie stebėseną pasirinkimo narystės etapo pabaigoje, kai buvo manoma, kad tam tikra stebėsena nebuvo tinkamai vykdoma todėl buvo pateikti papildomi reikalavimai, neišsprendžiant iš tikrųjų pačios problemos. Darbuotojų atlyginimai, valstybės tarnautojų atlyginimai. Na, čia mes atspindėjome suinteresuotų šalių nuomonės, tai ne mūsų asmeninė nuomonė. Mes parašėme apie tai, ką mums sakė kiti žmonės. Taip pat ir komisijos kai kurie darbuotojai apie tai kalbėjo ir vienas kitas abiejų šalių atstovas. Būtent, kad e, dideli atlyginimai nebūtinai tvariai išsprendžia problemą. Tačiau matome konfliktą tarp trumpalaikių poreikių užtikrinti gerą didelių lėšų valdymą ir ilgalaikį poreikį užtikrinti, kad e, egzistuotų pajėgumai administracijoje be jokių išimčių. Dėl plėtros generalinio direktorato pastabų, tai atsiprašau, kad jums pasirodė, kad neturėjote galimybės aptarti mūsų darbą su jumis, pateikti savo komentarų mūsų projektui. Mes buvome surengę susitikimų su nemažai su keliais plėtros e, direktorato atstovais ir aš asmeniškai paprašiau bent jau vieno sustikimo, į kurį gavau neigiamą atsakymą. Aš aišku, kad mielai būčiau susitikęs su daugiau žmonių. O kai dėl pranešimo projekto ir jo platinimas nebuvo mūsų kontrolėje. Mes jį parengėme, tačiau mes, tai nėra mūsų nusavybė. Todėl jo platinimas e, nėra iš tikrųjų mūsų rankose. Na, kaip manoma, geriau pasistengiau atsakyti į e, klausimus, tačiau atsiprašau, kad turiu dabar išeiti, nes turiu spėti į lėktuvą. Labai ačiū, dėkoju už jūsų darbą, už atliktą tyrimą ir už visus, visas pastabas. Aišku, kad ir toliau palaikysime ryšį. Galbūt komisija nori atsakyti panios Greslė konkretų klausimą. Taip, ačiū pirmininkė. Iš tiesų, užduotas įdomus uh, klausimas dėl ES teisės ir kodėl taip ilgai užtrunka e, naujams valstybėms narėms užtikrinti, kad viskas imtų veikti ir galioti. Pasirengimo stojimui laikotarpiu ES teisino perkelimas reiškia, kad pasikeičia e, nacionalinė teisė valstybė narė ir ji turi visiškai prisiderinti prie ES teisino. Ir mes vykdome keletą projektų tuo metu, tačiau tai nesusijęs su teisino pakeitimų visuose sektoriuose. Pateiksiu keletą e, e, pavyzdžių. Aplinkosaugos ryties teisė. E, valstybės param, parama reglamentuojantis teisės aktai. Valstybės turi prisitaikyti, pri, pritaikyti savo teisės aktus, bet nacionaliniam parlamentui patvirtinus kažkokį tai įstatymą dar nereiškia, kad automatiškai savivaldybės, regionai, vietos valdžia automatiškai ima ir gyvendina. E, teoriškai, formaliai įstatymai atitinka nes nacionalinis įstatymų leidėjas priėmė įstatymą. Ir būtent čia e, iš, iškyla didelių problemų, pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje, e, nes ta, ta, ta viena iš projektų šalių, ta vietos valdžia e, e, susiduria su problemomis įgyvendama projektu projektą. Pavyzdžiui, dėl to, kad ji nežino apie tai, kad, kad galioja kiti įstatymai, arba dėl to, kad tai institucijai labiau patinka ankstesni įstatymai, nes jie buvo lankstesni ir jinai gerai juos žino. Būtent čia iškyla problemų. Aš noriu pakartoti, kad jei yra administraciniai gebėjimai, dideli, e, tvirti administraciniai gebėjimai, viskas vyksta puikiai. Ir manau, kad vieną dieną, jei kartais Islandija taptų ES nare, mes nesusidursime su neįveikiamomis problemomis ir ilgą laiką kalbant apie administracinius gebėjimus, tai na, būtent dėl to iškyla problemų ES teisės aktų įgyvendime. E, Dar porą žodžių apie atlyginimus. Iš tikrųjų, premijų skirimas tiems pareigūnams, kurie valdo ES fondus, nėra labai gražus dalykas e, valstybės administracijoje. Ir tai netit netinka galbūt valstybės tarnautojų įstatymų valstybėje narėje. Tai nėra lengva. Mes tiesiog norėjome pasiekti, kad bent jau valstybės siūlytų patrauklų atlyginimą, kad darbuotojai nesikeistų kas pusmetį, nes jeigu kas pusmetį keičiasi darbuotojai, neįmanoma dirbti. Tai tiesiog, atsakant, aš norėjau tai pasakyti. E, prisijungsiu prie kolegos iš, iš plėtros direktorato minčių. Uh, mes tiesiog būtume buvę dėkingi už galimybę susipažinti su tos par, par, par, parengtos ataskaitos projektu tam, kad pašalintume, kad ištaisytume kažkokius netitikimus ar klaidas. Mes nenorėjome pašalinti kritikos komisijos tarnybų atžvilgių. Pateiksiu vieną pavyzdį. Yra pateikta labai įdomi lentelė apie tai, kaip 2009-aisiais vyko, progresavo struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas visose valstybėse narėse. Noriu pasakyti, kad struktūrinių fondų fondų 2009-aisiais mes išmokėjome tik automatiškai mokamų avansų, mes joms išmokėjome. Ir Niderlandai įsisavino tik 7 procentus dėl to, kad tai yra mm, aukšto gyvenimo lygio valstybė, o Rumunija įsisavino 10 procentus. Tačiau jo, stam, dideli projektai nebuvo vykdomi tais metais. Ir ir mes tiesiog e, e, finansavome e, projektus tais metais, kurie buvo sėkmingai gyvendinti. Ir būtent todėl Rumunija ir Bulga, Bulgarija, Bulgarija gerai atrodė kitų valstybių kontekste, vertinant jų situaciją pagal tų lėšų įsisavinimą. Aš kaip aš rengiausi jums suteikti žodį, bet jūs man užbėgote už akių, nes atsakėte į ponios Gresler klausimą ir ačiū jums už tai. Uh, Noriu baigti šio darbo trakės punkto svarstymą, sako pirmininkas, nes mums liko tik 40 minučių. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiose diskusijose, taip pat ir komisijai. Perinu prie 8 ir 9 biudžeto punktų. E, biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas. Europos policijos kotedžo ir Europos koledžo Europos vaistų agentūros biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas. Mūsų pranešėjas ponas Tavrakakis negalėjo atvykti į posėdį ir turime, jį pavadoja ponas Gaja. Ir čia yra e, atstovai iš abiejų institucijų. Ir manau, kad įvyks veiksmingas pasikeitimas nuomonėmis. Prašau, ponia Gaja. Ačiū, Bartai. Džiaugiuosi galimybę E, padiskutuoti šį klausimą su visais dar likusiais nariais. Jis su, su tavim Inge ir su, su, su tavim Jūta. Ir mes turėsime tikrai daug laiko pasikeitimui nuomonėmis su agentūrų atstovais. Tai yra paskutinė komitetų posėdžių savaitė. Norėčiau perduoti pono Stavrakako atsiprašymą už tai, kad jis negali, negalėjo šiandien atvykti, aš jį pavaduoju. O tiems keliems komiteto nariams, kurie pasiliko iki galo, norėčiau pristatyti padėtį apie mm, biudžeto įgyvendinimą. Norėčiau pasidžiaugti, kad čia yra ponas Eimija, SEPOL e, policijos koledžo direktoriaus pavaduotojas. Bent jau girdėjau, kad jis čia, bet dar nemačiau to žmogus pats savo akimis. Nusprendžiau, kad ponas Oši, matau, kad ponas Oši, e, auditorumo atstovas taip pat dar yra čia. Norėčiau padėkoti jam pranešėjo vardu ir pasveikinti jį čia. Dėl įvairiausių priežasčių įprastinė biudžeto patvirtinimo procedūra, Europos vaistų agentūros biudžeto patvirtinimo procedūra, Europos policijos koledžo patvirtinimo procedūra buvo uh, pavėlinta. Nors abiejų agentūrų um, vertinimai, dėl ko taip įvyko, buvo gan skirtingi. Kalbant apie pažangą abiejų agentūrų padaryta. Perduosiu tai, ką man sakė ponas Stavrakakis, kam, tą informaciją, kurią man perdavė ponas Stavrakakis. Buvo patikta įvairių dokumentų, administracinė taryba vertinta, taip pat buvo patikta klausimų ir atsakymų anketa klausimai buvo pateikti dar 2009 metais. Taip pat kitas dokumentas su priedais. Priedus įvardyta, kokios pastangos buvo arba kokie darbai buvo vykdyti į tai. Um, prieš tai, kai buvo atidėtas biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir pranešėjas dar norėtų, kad būtų šiek tiek daugiau informacijos dėl fluoks atvejo, kad ekspertai pateiktų savo nuomonę ir taip pat mums reikėtų laiko terminų darbų tvarkaraščio, kuriame būtų numatyta, kaip gerinti viešųjų pirkimų sistemą. Kalbant apie e, Europos policijos koledžo vertinimą, kritikuoti buvo visai kiti aspektai. 2000 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimui buvo pateikti laiku. Atsakymai į pateiktus klausimus buvo stengtasi įgyvendinti rekomendacijas pateiktas. Trumpai dar dėl darbų plano 2010-2014 metams. Esame susipažinę su praėjusiu metu planu, kuris buvo parengtas reikalaujant parlamentui ir tas daugiametis planas numato 12 tikslų E, kurių siekimas yra matuojamas tam tikrais centriniais, kertiniais aspektais ir pranešėjas mano, kad čia pažanga yra daroma. Taip pat e, pranešėjas prašė perduoti padėką ir e, auditorių rūmams, padėkoti už tai, kad išnagrinėjo daugiametį planą. agentūrų atstovai, auditorių rūmų atstovai pateikė savo komentarus, o kolegos um, galės pateikti klausimus, tie du kolegos, kiek matau, kurie pasiliko dar. Ir pasistengsiu atsakyti į klausimus, nors aišku negalėsiu to padaryti taip, kaip tą galėtų padaryti ponas Tavrakakis pats. Tad manau, kad po vasaros atostogų dar pabaigsime nagrinėti šį klausimą, bet manau, kad esame teisingame kelyje. Ačiū Jensai. Gal tada iškart ir kreipkime į agentūrų atstovus. Europos policijos koledžio atstovas, turime Europos vaisto agentūros atstovą ir taip pat auditorų rūmų atstovą. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju už pozityvę informaciją, kad mes šį beitą esame pasiekę. Ir norėčiau taip pat papildyti informaciją, kurią pateikė, esame pateikę raštu. Norėčiau pabrėžti kai kurios dalykus dėl paskutinių įvykių agentūroje susijusių su e, kritika gauta per trejus metus. Noriu pabrėžti, kad po penkerių metų įvertinimo buvo imtas rimtų priemonių pagerinti agentūros valdymą. valdymą. Žinote, kad buvo kritiškai vertinta ir e, valdymas agentūros. Dabar turime valdybos rekomendacijų, kurios buvo patvirtintos ministrų taryboje Tai reiškia, kad pagal dabartinę, per dabartinę kadenciją struktūra bus pakeista, valdybos dydis ir sustikimų skaičius sumažės, komitetai bus panaikinti nuo kitų metų sausio mėnesio, o darbo grupės iki šiol dirbomis, dirbusios rengdamos struktūrą bus taip pat išanalizuotos. <clears throat> Taip pat klausimas dėl agentūros buvimo vietos buvo keltas valdyboje Ir tai taip pat bus e, persvarstyta, tačiau aišku, tam bus reikalingas tarybos sprendimas. Taip pat buvo sutarta, kad e, ateityje turėtų, reikėtų stiprinti centrinį agentūros vaidmenį, o dėl komisijos balsavimo teisės buvo pasiūlyta suteikti komisijai balso teisę, tačiau tai, tam reikia teisinio mandato. Taip pat noriu pasakyti, kad yra sutarta su komisija, kad ateitie visas darbas bus pagristas poreikio analizėmis ir tokiu būdu mes galėsime pagerinti agentūros veiklą. Labai ačiū, jeigu būtų klausimų, aš mielai atsakysiu. Uh, ačiū, ponas Pot, vaistų agentūra. Pone pirmininkė, pone pranešėjų, ponios ir ponai, esu dėkingas už tai, kad e, suteikėte mums dar kartą galimybę pasisakyti dėl biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūros. E, Gegužės 10 dieną Europos parlamentas nusprendė atidėti mūsų biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir turiu pasakyti, kad mes, kad mes labai rimtai tai reagavome, nes e, visgi susidarė įspūdis, kad iš tiesų nebuvote patenkinti esamą situaciją. Ėmėmės įvairių priemonių, e, nusprendėme e, dėl naujos strategijos ir visą tai apibendrinome dokumente, kuris jums buvo perduotas birželio mėnesį. Nekalbėsiu apie konkrečias priemonės, e, laiko nebe tiek ir daug tiko, bet užsiminsiu tik apie kelis dalykus. Viešųjų pirkimų procedūra, apie ją užsiminė pranešėjas, yra pakeista. Dar sausio mėnesį šiais metais numatėme um, ilgalai, ilgo ir vidutinio laikotarpio e, procedūras, taip pat um, pagerinome personalo mokymus, išnagrinėjome visus aspektus susijusius su viešaisiais pirkimais ir mūsų teisės tarnyba iki pat sutarties sudarimo um, stebi šį procesą. Taip pat yra automatizuoti e, daugelis e, procesų ir galima jos puikiai kontroliuoti. Dokumentų archivavimo sistema buvo patobulinta arba, kitaip tariant, papildyta dėl valiutų kursų sviravimo e, buvo iškilę kai kurių problemų mums su biudžetu, bet turiu pasakyti, kad turint omeny, kad mūsų biudžetas yra 210 milijonų eurų, bet 80-90 milijonų mok... svarais yra um, išmokama arba panaudojama. yra labai sunku iš anksto įvertinti, numatyti valiutų kursų sviravimo e, skirtumus ir su to susijusias problemas. Mes ėmėmės vairių veiksmų, kad lėšų perkelimas vyktų aiškiau ir skaidriau, bet negaliu pasakyti, kad sistema kuria, bet galiu pasakyti, kad sistema, kuria remiasi Europos vaisto agentūra, tiesiog yra tokia ir, ir negalime čia žymiai kažko pakeisti, galim nebent dvišalių pagrindų galbūt dar išsiaiškinti jums rūpimus klausimus. Ir dar gal kiek detaliau pakalbėsiu apie pagrindinį aspektą, dėl kurio mus kritikavo Europos parlamentas, tai yra interesų konfliktai. Tai iš principo gan sudėtingas, išsamus klausimas ir vien tik priimti kokią nors priemonę nepakanka, nes tai yra ilgalaikio pobūdžio tikslas ir agentūra jau metų metus dėl to stengiasi. Mes esame įdėgę sistemą, kaip kovoti su interesų konfliktais bandome užkirsti kelią asmeniniams interesų konfliktams ir taip pat interesų konfliktams kilantiems įvairių procedūrų atliekamų metu. Ir Ben Flurex problema, su kuria buvome susidūrę praėjusiais ir šiais metais, mus paskatino imtis daugiau veiksmų prevencijos srityje 2004, 2006, 2009 metais ir dar šiais metais užfiksuotas žymus padėties pagerėjimas. Itin daug dėmesio skiriame segregacijos procesui. Taip pat vykdome kolegų tarpusavio vertinimo procedūrą. Sprendimai yra priimami kolektyviai ir paskutinėme sprendimų prieimimo etape mm, asmenys kur, ar personalo nariai, kur, kuriems gali kilti interesų konfliktų, e, yra išbraukiami iš sprendimų prieimėjų grupės. Mūsų organizacija dirba susiskirščius į vairius komitetus. Turime taip pat administracinę tarybą, o taip pat mums talkina dar ir daugybė ekspertų valstybėse narėse, mes jų dažnai netakyse nesame matę, dirba įvairiose institucijose ir visoms grupėms personalo mūsų agentūros yra skirta įvairių priemonių, kurios kiek įmanoma labiau siekia apsaugoti agentūrą nuo čia galinčių kilti interesų konfliktų. Ir negavome jokių pramonės apmokėtų, užsakytų um, užsakymų. Šiuo metu um, vykdome tam tikrą tyrimą, tikrinimą ir panašu, kad gal kai kuriems kolegoms prireiks parduoti um, dalį savo turimų akcijų tie asmenys, kurie bendradarbiauja su mūsų agentūra, turi pasirašyti e, patikinimą dėl mm, interesų konfliktų vengimo. Ir kiekvieną agentūroje dirbantį darbuotoją bus e, galima e, tikrinti dėl to, ar jam nekyla kokiu nors interesų konfliktu jo darbe. mes su 49 e, sertifikavimo agentūromis Europos esame pasirašę tarpusavio supratimo memorandumus ir stengiamės savo labai griežtus standartus perkelti ir į valstybės narės, į jų institucijas. Ir turiu pasakyti, ponios ir ponai, tai daryti nėra lengva, nes tai yra 27 valstybės narės, 49 agentūros ir labai sunku pasiekti vienodai pripažįstamus aukšto lygio standartus suvokimas to, kas yra interesų konfliktas, taip pat yra labai skirtingas ES valstybėse narėse. Dar kelių parašų trūksta ir netrukus jau tikrai turėsime 49 visus e, tarpusavio supratimo memorandumus. Taigi sistema yra labai e, patvari, rimta ir manau, tai ir yra gera žinia, kalbant apie vaistų rinką Europos. Kita blogoji žinia yra ta, kad vis jaučiame ekspertų trūkumą, jų vis mažiau. Ir tai pasakytina ypač apie labai išsivyščiusias valstybės narės, apie pažangiausias vyriausybės. Nes neretai vyriausybės verčia tuos ekspertus mm, dirbti su pramonės mm, sektoriumi ir farmacijos srityje labai sunku balansuoti ant tos ribos ir rasti ekspertų, kurie yra labai patyrę specialistai, bet nebendradarbiauja su um, pramonės atstovais. Nenoriu pasakyti, kad ketiname dėl to savo standartus, standartų kartelę žemiau nuleisti, bet visgi su problemomis susidurėme. Turiu pasakyti, kad lik pat šios dienos darome viską, kad atsižvelgtume į aspektus, e, kuriuos kritikavo Europos parlamentas, siekiame ištaisyti tas um, užfiksuotas klaidas ir dėl to tikimės, kad visgi patvirtinsite mūsų biudžeto vykdymą. Dėkoju. Ačiū. viena iš priežasčių, kodėl buvo atidėtas įgyvendinimo, biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas, yra suteikti jums galimybę pateikti informaciją. Noriu padėkoti abiejų agentūrų atstovams už suteiktą informaciją. Ir manau, kad tai e, suteiks galimybę mums toliau e, dirbti, parengiant šį vertinimą. Ponas Ošina iš audito rūmų. Ačiū, ponė pirmininkė, man tikrai džiugu dalyvauti čia auditorumo vardu ir kalbėti apie tų e, agentūrų biudžeto gyvenimą. Kalbant apie policijos koledžą, parlamentas paprašė, kad audito rūmai pas, išnagrinėtų, kaip e, koledžui sekasi gyvendinti savo daugiametį planą. E, mes tą atlikome gegužės mėnesį ir birželio mėnesį pristatėme savo tyrimo rezultatus. Būtent šią, kad būtų, kad atibėtė informacija prieš šį posėdį. Kaip ponas Gair minėjo, mes darome pozityves išvadas ir aš pritariu daugeliu jo išsakytų pastebėjimų. Nauja policijos koledžio vadovybė padarė daug pažangos, stiprindama kontrolės kultūrą ir užtikrintimą taip pat, kad ten veiktų tinkamos apskaitos sistemos. Tikrasis išbandymas bus 2010 metų sąskaitų, to koledžio sąskaitų paskelbimas šių metų rudenį. Ir nors aš oficialiai negaliu atskleisti mūsų audito rezultatų, bet aš manau, kad biudžeto kontrolės komitetas gali didžiuoti savo darbu, išvalgumu ir, ir taip pat policijos koledžo padaryta pažanga pastaraisiais metais. Tikiuosi, pirmininką, kad tai paskutinį kartą, kad paskutinį kartą kalbame apie sudėtingą tos agentūros e, praeitį. Toliau, Europos vaistų agentūra, mes džiaugiamės e, tuo, kad agentūra įtvirtino viešųjų pirkimų procedūrą. Apie tai auditorumai kalbėjo savo 2009 metų audito ataskaitoje. Taigi noriu padėkoti Jums, ponė pirmininkė, pono Gajeriui bei ponui Stavrakakiui. Ar jau dar yra klausimų man, aš e, pasistengsiu juos atsakyti. Ačiū. Dankjewel. Dank u wel. Ik heb eh, één. Ačiū. Vieną norinti pasisakyti, vieną norinti pasisakyti kolegiją, Mako, ponė Makovei, ar dar ponas Fielneris. Taigi pirmiausia, ponė Makovei. Labai ačiū. Turiu pastabų ir klausimų medicinos agentūrai maisto agentūrai. Atidėję biudžeto vykdymo patvirtinimą mes prašėme, kad būtų atliktas, atlikti konkretus darbai. Pirmiausia, 35 dalyje sakoma taip. Tikisi, kad valdyba greitai patvirtins veiksmų planą, kad ištaisytų trūkumus įsigijimo procedūrose. Iki 11 metų birželio 30 dienos. Kartoju dar kartą. Veiksmų planą ištaisyti trūkumus įsigijimų procedūroje. Parlamentas į šį prašymą gavo atsakymą ne veiksmų planą, o tik sąrašą, e, kuriame išdėstytas įsigijimų sąrašas, tai yra sutartys, kurias agentūra ketina pasirašyti. Nieko nekalbama apie tai, kaip ketinama ištaisyti įsigirimo procedūrą. O veiksmų planą turėjo, aišku, patvirtinti ir e, valdyba. Antras, antra problema. 31 dalyje jos pabaigoje parašyta. Prašome agentūrą pateikti vidaus e, audito ataskaitą nuo 2007 metų iki birželio 30 dienos. Taigi ir už 7, 8, 9 ir 10 metus negavome tų ataskaitų Gavome tik tai sąrašą su rekomendacijomis iš tų ataskaitų. Taigi, mano nuomonė, dėl e, šie reikalavimai pirmasis ir antrasis neįvykdyti. Trečias, 26 pastraipoje parašyta dėl interesų konflikto. Mes klausime, kaip nauja politika yra įgyvendinama. Taip pat prašome pateikti detaliai, paaiškinti, kaip laiko bėgyje šis sprendimas buvo traktuojamas. Čia mes vėl nieko negavome, gavome laiško agentūros nusistos valstybėms narėms kopiją, kur paaiškinama nauja procedūra dėl konf interesų konfliktos. Kita vertus, tai taip sakant, tai yra valstybės narės e, pareiga patikrinti, ar ekspertai neturi intereso konflikto. Taigi atsakymo parlamentui kaip ir nebuvo. E, iš esmės tai buvo dviejų puslapių E, laiškas, kuris buvo nusiųstas 27 valstybėms. Ir ketvirtas klausimas. 23 pastraipa, kur mes prašome informuoti mus, kaip ekspertai traktuoja Inflorex e, vaistų grupę, kaip jie buvo tikrinami ir taip toliau. Agentūra atsintė laišką apie tai, tačiau nebuvo jokios informacijos apie šį klausimą. Kaip darbuotojai dirbantis su šiuo klausimu buvo įvertinti dėl jų nepriklausomumo? Ačiū. Ehm, Ačiū, ponia Makovei. Jūs neįtikinate ponios Makovei įtikinti tačiau steiksiu Jums galimybę dar e, atsakyti. Ponas Jelineris. Ačiū. Nežinau, kiek kartų kalbėjome apie agentūrų darbą, ypač apie policijos koledžio darbą, bet atsižvelgiant į tai, kiek laiko mes skyrėme šių, šiems klausimas. Manau, kad galima dabar jau uh, kurį laiką nebesvarstyti, ypač atsižvelgiant į audito rūmo atstovo pasisakymą, nes jie gerai padirbėjo tinkamą kryptimį. Taigi, norime tą klausimą dabar trumpam pamiršti. Vaisto agentūra su visa pagarba poniai Makovei, galbūt ta diskusija turėtų vykti mūsų darbo grupėje, EPP frakcijoje, bet aš balsavau kitaip ir mano nuomonė yra kitokia. Kaip jau sakiau, Aš dirbu su agentūromis jau kurį laiką, kolegos tai žino, ir esu aplinkosaugos komiteto narys. Jeigu prisiminsime diskusijas, taip pat tai, kas parašyta rezoliucijoje, ten yra daugybė dalykų, kuriuos mes aplinkosaugos komitete peržiūrėjome, aptarėme ir, ir stebime, kontroliuojame ir prieėmė atitinkamų išvadų. Dabar nebeminimas tarpininko atvejais, kurį taip išsamei svarstėme čia biudžeto kontrolės komitete. Man atrodo, kad tai nebuvo ta vieta, kur reikėjo tai svarstyti, bet tai tikrai nepriežastis nepatvirtinti biudžeto gyvendinimo. Kon... Iš esmės ta diskusija yra interesų konfliktas. Uh, Ir dar vienas dalykas, kuris yra tikrai aktualus šiam komitetui, tai viešųjų pirkimų klausimas. Bet vėlgi aš išklausiau auditorumų atstovo pasisakymo ir buvo, proble buvo iškilę problemų. Bet jei palyginsime, kaip bendrai kaip agentūros dirba, kokia yra jų padėtis, aš nesakyčiau, mano galva, tai nėra priežastis atidėti biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą, nes tai neturi jokios uh, materialinis apčiuopiamos, apčiuopiamo poveikio. Ir man 23 punktas, kuriame mes prašome užtikrinti ekspertų ir darbuotojų dirbančių su konkrečia e, priemonė, su konkrečiais vaistais nepriklausomybės. Man atrodo, mes šiek tiek peržengėme savo kompetencijos ribas, kalbant apie tai, yra, kokios yra mūsų komiteto kompetencijos. Dar vienas labai įdomus ir svarbus dalykas, ir čia galbūt, ir šį klausimą galbūt pati agentūra galėtų daugiau pakomentuoti, bet tai yra nuorodos į ankstesnį direktorių vadovą, kuris išėjo dirbti į privatų sektorių. Aš tai pavadinčiau visiškai netinkamais ne dėl to, kad jūs pasisakėte, bet niekur jūsų uh, darbuotojų reglamente apie tai nieko nepasakyta. Kažin, kaip būtų galima užkirsti kelią tokiam atveju, kai parlamento nariai ką nors panašaus padaro. Bet vėlgi, man sunku suvokti, kad tai gali būti priežastimi atidėti biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą. Bet aš tikrai norėčiau išgirsti jūsų mintis ir jūsų reakciją į tai. Ir galiausiai dar vienas dalykas dėl interesų konfliktų. Jeigu mes apie tai kalbame, kalbant apie tai, apie, apie ekspertus, aš norėčiau, kad pas jūs dirbtų geriausi, geriausiai parengti specialistai. Ir farmacijos sektoriuje tikrai sunku rasti žmogų, kuris nebūtų dirbęs farmacijos pramonėje ir būtų ekspertų. Tai yra beveik neįmanoma. O tai kaip jūs brėžiate skiriamąją liniją? Nenorėčiau, kad pas jūs dirbtų antrarūšiai ekspertai vien dėl to, kad jūs apsiribojate kažkuo. Jeigu jūs atsisakote pasinaudoti svarb, sukaupta patirtimi. Taigi aš galiu užduoti tokį pat klausimą iš, kito, iš kitos pusės. Kaip jūs remdamiesi šiuo peržiūrėtų e, reikalavimų dėl e, interesų konflikto deklaravimo. Kaip jūs užkartate kelią konfliktų interesams? Mes man, kaip aplinkosaugos komiteto nariui, atrodo, kad ypač svarbu, kad, kad vaistai, kurie, vaistai, kurie mus pasiekia, būtų saugus ir kokybiniai. Ačiū. Štai matome demokratiją pačiame įkarstyje, nors ir netiek jau daug parlamento narių čia, bet visgi vyksta organizuotas apsikeitimas nuomonėmis ir dabar steiksiu žodį pirmą ponui Pot, paskui ponui Gaeriui. Jūs užbaigsite šio darbo tvarkės klausimo nagrinėjimą. Pono Stavrakakio vardu galėsite pasisakyti. Taigi dabar, pone Pot. The, uh, the... Mes uh, manome, kad atsakymai į jūsų pranešimo atskirius skyrius bus patenkinami. Uh, tačiau aš pasižymėjau konkrečius klausimus. Na ir valdyba iš tiesų yra įsteigusi grupę kartu su komisijos atstovu, kad įvertintų mūsų įsigymo procedūras ir jas pakeistų. Visa tai neįvyko iki birželio mėnesio, nes kovo mėnesį įvyko valdybos posėdis kur buvo tai nuspręsta. Ir per kitą valdybos posėdį įvykusi birželio pradžioje, kadangi turime keturis valdybos susitikimus per metus, taigi mums viską reikia dar suorganizuoti. Taigi darbas bus dirbamas toliau. Kai dėl rekomendacijų, taip mes iš tikrųjų manome, kad parlamento nariai turi pakankamai medžiagos skaityti Todėl mes jums pateikėme mm, pagerinimo darbo rezumė, santrauką to, kas buvo padaryta. Dėl interesų konflikto jau sakiau, kad e, mūsų laukia sunkus kelias. Jau e, konf, interesų konflikto prevencijos politika nuo įkūrimo egzistuoja. Iš esmės tai buvo nario deklaraciją. Mes neturime juk policijos ar ko nors panašaus, mes remiamės ekspertų deklaracijomis ir turime jais pasitikėti. Ir tai vyksta su visais asmenimis, kurie dirbo ir, ir su Benflurekso vaistais. Nors turiu pasakyti, kad šie vaistai iki dešimtųjų metų nebuvo mūsų agentūros e, klausimas, nes tai buvo iš esmės prancūzų produktas. Na ir atsakant į paskutinį klausimą, aš sakau, kad yra problema gauti aukščiausio kalibro mokslininkus. Ir mes esame priversti remtis mokslininkais iš nacionalinių medicinos agentūrų, iš valstybės tarnybos, nes jie turi biografiją valstybės tarnyboje ir nėra linkę bendradarbiauti su pramonė. Ir universitetai juos mažai kreipiasi, kad jie gautų finansavimą iš pramonės, tačiau jie vis tiek artimai dirba su universitetais ir mokslinių tyrimų, pramoninių tyrimų rezultatais. Ir pasinaudojame akademiniais sluoksniais, kai galime užtikrinti, kad mokslininkai iš mm, farmacijos ar medicinos ryties šiuo metu ar neseniai nebuvo susijęs su ta farmacijos pramonė. Tačiau, kaip sakiau anksčiau, grupė, iš kurios galime pasirinkti, vis mažėja, kuo griežtesnės priemonės taikome. Ačiū. Eh, Kolega Stavrakakis voor de afsluitende beschouwingen. Kolegos Stavrakakio vardu, ponas Gairis. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, išklausęs auditorių rūmų atstovo pasisakymą, galiu, neužbėgdamas už akių ir paties pranešėjo pozicijai, jau pasakyti, kad um, darbas, kurį atliko biudžeto kontrolės komitetas, nagrinėdamas Europos vaisto agentūros biudžetą ir, ir um, Europos policijos koledžo biudžetą, privedė jau prie ne, neblogų rezultatų, jau girdėjome, jog imamasi veiksmų, taisama padėtis. Ir kiek spratau iš um, Jorgos Tavrakakio, mm, regis um, Europos vaisto agentūra tikrai smarkiai padirbėjo. Ir kai girdžiu štai minint uh, tarpusavio supratimo memorandumus uh, ir tą pažangą, kuri pasiekta sprendžiant interesų konflikto klausimą. Štai 49 sustarimai buvo, pas, buvo pasirašyti, kaip sakoma, mes negalime, aišku, į dalykinę pusę įsikišti Europos vaisto agentūros veiklos ir sutinku su ponu Fielneriu, negalime apriboti veiklos tiek, kad paskui būtų neįmanoma jau rasti ir ekspertų kurie pastelkiami agentūros darbe. Bet tada reikia pagalvoti ir strateginės pusės, kaip veikti toliau. Mes norime veikiančios agentūros, atliekančios savo darbą, tinkamai panaudojančios lėšas. Ir visgi prašyčiau, čia turint omeny ir ponios Makovai pasisakymą, pripažinti pasiektą pažangą. Jeigu auditorių rūmai teigia, jog pritarė tam, kad mūsų aptikti trūkumai bent jau iš dalies buvo pašalinti ir Europos vaisto agentūros direktorius taip pat pareiškė, kad bėgant laikui dar bus ir toliau įmamasi veiksmų spręst, siekiant spręsti problemas. Manau, kad ponas Stavrakakis tikriausiai taip pat kaip ir aš tiesiog paprašytų dar ir tam tikro darbų tvarkarašio, kada, iki kada ką ketinama atlikti. Bet tikrai negalima sakyti, kad nieko nepamatėme, niekas nepadaryta, tai yra politinio pobūdžio vertinimas, su kuriuo nesutinku. Dar taip pat leisiu savo gal Aišku, mes galime leisti savo atkreipti dėmesį į tam tikras problemas, bet e, visgi reikia pripažinti tą pažangą, kuri buvo padaryta ir kad esame teisingame kelyje. Ačiū. Tada, vadinasi, galime baigti nagrinėti šitą darbo tvarkės klausimą. Ačiū visiems diskutavusiems. Ačiū Europos policijos koledžo, Europos vaisto agentūros ir auditorių rūmų atstovams. Dar turime klausimą kiti. Klausimai. Ir čia Trumpai dar pasisakysiu prieš tai apie pono Stavrakakio pranešimą. Jis e, norėjo, kad dar iki rūpiučio mėnesio būtų pateiktas pranešimas ir iki rugsėjo pirmos dienos 12 valandos būtų galima teikti e, pakeitimus, o vėliau jau tada pranešimas eitų į plenarinę sesiją. Dar ponė Greslė pabaigoje. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad labai šalta yra šioje salėje. Aš ir taip jau peršalusi. Ir norėčiau išgyventi dar ir kitą dieną darbo. Taigi gal galima kaip nors nustatyti kondicionierius taip, kad um, tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, kenčia nuo slogos vasarą, galėtų normaliai dirbti. Aš nebegaliu.